Okay, everybody, can you take your seats? Prašyčiau visų susėsti. Right, this, this, I'm told, should not take too long if it does. Na, mūsų popetinis posėdis neturėtų labai užtrukti, jei taip įvyks, aš turėsiu išvykti, bet bus mane pavaduojantis frakcijos kolegos. Ir uh, suskaičiuosime, kad būtų ne per daug balsuojančių narių. Ar visi turite balsavimo kortelės? Ar Lin neturi? Ar dar kas nors neturi? Tuomet aš balsuosiu už socialistus, sako pirmininkė. Okay, with, with with, with a bit of luck, we, we don't, we don't, we, we, we may not, but those, those who've got them. Galbūt ir neprireiks kortelių, bet tie, kurie turite, prašau, įdėkite jas į balsavimo įrenginius. Jūs balsuojate, sako pirmininkė, aš ne, tuo atveju, jeigu man tektų išvykti. Taigi, balsuojame dėl pranešimo projekto, kurį patikė Liem Hong Bogok dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai. A, visi atrodo turi korteles. Pateikta kompromisinių pasiūlymų, atsiimti pakeitimai, pabandysiu balsuoti sparčiai. Gunarai neturi kortelės. Aš tik norėjau kai ką pasakyti balsavimo sąraše kai kurie kompromisai, kuriuos mes palaikome, ne, taip, taip nepažymėta, bet jūs matysite, kaip balsuosiu ir jums bus aišku, kai kuriuos kompromisus palaiko ir APP e frakcija. Na, reiktų parodyti ženklu. Jūs žiūrėkite į mane ir viskas bus aišku. Yeah. Yeah. Oh, sort of is, in... Jeigu jums įdomu, kas yra čia, čia tas įrenginys priešais prezidiumą, uh, Tai yra daugybė kamerų vienoje vietoje, kurios mus fotografuoja žiniasklaidai. Ne, man savo, kad tai yra parlamento tarnyba, kuri tą daro. Reiktų šipsotis, bet e, atrodo, kad garsas nebus įrašinėjimas. Balsuojame. 50 pakeitimas. Kelsime rankas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 51 pakeitimas už. Ne, jis atkrenta ir pername prie kompromiso. A kompromisinis projektas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. P 53. Dėl atskirų jo dalių balsuosime. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Taip pat atrodo priimta. Nu, galime pastikrinti, jei norite. Antroji dalis. Kas už? Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo, sako pirmininkė. Ar visi balsavo? Man atrodo, kad tai nesvarbu, sako pirmininkė, nes 28 už 14 prieš. Vienas žmogaus balsas nieko nepakeistų. Pritarta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 55. Už. Dėl trijų dalių balsuosime. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta antroji dalis už. Prieš susilaikė, atrodo taip pat pritarta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 56 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, taip pat pritarta. 57 už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 už, prieš, susilaikė pritarta. B kompromisas atsiimtas. Ir toliau 59 pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu, kurį palaiko žalieji. Aš tikiuosi, kad tą informaciją visi turite. Kas už? Koks yra žodinis pakeitimas? Norite dėl žodinio balsuoti atskirai? Kalbėtos nesijungęs mikrofono. Okay, I, I think the, the request is to vote for... Man atrodo, buvo prašymas balsuoti visų pirma dėl to, kad ar, ar žodinis pakeitimas iš vis įtrauktas. Taigi, ar pritarėme žodinio pakeitimo įtraukimui? Kas už tai, kad jis būtų įtrauktas? Kas prieš? susilaikė, mes neįtraukėme žodinio pakeitimo ir todėl balsuojame dėl pirminio teksto. Dėl pirminės pakeitimo formuluotės. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. C. Kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar periname prie D kompromisinio, kompromiso, kuris atsiimtas, keista. Toliau 61 pakeitimas, dėl dviejų jo dalių balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, taip pat pritarta. E kompromisas atsimtas. Ir dabar balsuosime dėl 66 atskirų jo dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. 63 pakeitimas. 73 pakeitimas kas už, Kas prieš susilaikė pritarta? Ne. 64-65 atkrenta, dabar 66. Už. Atkrito. O dabar dėl 66-ojo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 67 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 68 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 69 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 70 už, prieš, susilaikė, pritarta. 71 dėl trijų dalių balsuosime. Kas už pirmąją dalį? Prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmest, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 72 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 73 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau, 74 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 75 atkrenta ir dabar periname prie F kompromisinio projekto. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 76 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar einame prie Kadangi G kompromisas atsiimtas, dabar balsuosime dėl 81 pakeitimo. Kas už? Gunarai čia tavo, sako pirmininkė. Taigi kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 83 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 84 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, sako pirmininkė, dėl 84-ojo. Balsavimas prasidėjo. Has everybody voted? Votes closed. And that is not carried. 21 in favor. Atmesta 23 prieš 21 už nepritarta. 85 kas už, prieš susilaikė pritarta. 86 su žodiniu pakeitimu. Taigi 86 su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. E, biudžeto komiteto nuomonė už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji nuomonė, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Gal galėčiau biudžeto komiteto nuomonės kartu paimti? Ne. Trečioji, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtoji nuomonė, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pereiname prie 87 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 88, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta Sunku man nuspręsti, pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Pritarta 24 už 19 prieš. 89-90 atkrinta, 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. H kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Į kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. Čia geriau pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl į kompromisinio pakeitimo. Į kompromisas. Balsuojame elektroniškai, dar galite balsuoti. Dabar atrodo visi balsavo, balsuoti baigiame. Atmesta 22 prieš, 21 už. Vadinasi, pereiname prie 97-ojo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ten buvo 96, čia 97 atkrito, 98 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 99 atkrenta. Dėl 98 ne, sako pirmininkė, ko gero ne. 99 ir 100 atkrito, o 101 yra pakeitimas, dėl kurio reikia balsuoti, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Visi kiti toliau atkrito atkrinta, 104 atsimtas, dėl 106 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 107 atkrenta, 108 taip pat, vadinasi, perinime prie J kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 112 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. K kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pereiname prie L kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė. Čia reikėtų pasitikrinti, pradedame balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame atmesta 24 prieš, 19 už. Dabar 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta Dabar 116, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš. Per mažai rankų matau, taigi dėl 117 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta visi kiti atkrenta ir pereiname prie 8 biudžeto komiteto nuomonės, kas už prieš atmesta, 9 už prieš susilaikė atmesta 121. Pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta 122, kas už prieš susilaikė. Gal galėtume pasitikrinti 122. Ar visi balsavo? Atmesta. 123. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. N kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė, turime pasitikrinti dėl M kompromisinio pasiūlymo. Ar visi balsavo? Atmesta 24 prieš 21 už atmesta 124 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta 120. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 128, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. N kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pereiname prie 134 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 135, 6, 7, atkrito 128, už, prieš, susilaikė, pritarta. virtinė kitų atkrito iki 141. Kas už 141? Prieš susilaikė atmesta. 142. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? 143. Kas už? Kas prieš? Sulaikė atmesta. 144. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 145. Už? Prieš? Susilaikė atmesta. 146 kas už, prieš susilaikė pritarta. Visi kiti atkrito iki 149, kas už jį, prieš susilaikė atmesta. 150, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 151, kas už, kas prieš, susilaikė 151. Prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Taip. Atmesta 23 prieš 21 balsą. Prieš 22. 152. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 153 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 156. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 157. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 158. Kas už? prieš susilaikė pritarta 159. Kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta 160. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta 161. Kas už, prieš susilaikė pritarta biudžeto komiteto nuomonė penktoji už prieš susilaikė pritarta dar viena nuomonė, ne, čia pasikartoja, vadinasi, dėl šeštosios nuomonės, kas už prieš susilaikė dėl biudžeto nuomonės šeštosios dalies. Balsuojame elektroniškai, ar visi balsavote. Atkranta. Septintoji biudžeto komiteto nuomonė, kas už prieš susilaikė pritarta. Užimtumo komiteto nuomonė dėl sustiprinto bendradarbiavimo balsuoti nereikia. 162. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis, kas už prieš susilaikė pritarta. Antrasis, kas už prieš susilaikė pritarta. Biudžeto nuomonė dėl A konstatuojamas dalies, kas už prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. B konstatuojamoji dalis, penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti, prašome balsuoti dėl penktojo. Ar visi balsavote? Pritarta 23 prieš 21 balsą. Šeštasis septintas atkrito dėl aštuntojo kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. O kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Gal galėtume pasitikrinti dėl O kompromisinio pakeitimo. Ar visi balsavo? Atmesta. Taigi pereiname prie dešimto pakeitimo, kas už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktasis atkrenta, dvyliktasis suderinamas, kas už jį, kas prieš susilaikė pritarta, P kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, penkioliktasis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 15 Šešioliktasis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Q kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaikė. Manau, kad atkrinta kaip ir kiti, bet pabandykime pasitikrinti. Ir visi balsavote, balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš, atmestas 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu, pasitikslinkime dėl 17 pakeitimo elektroniniu būdu. Kągi, atmesta 22, 23 prieš, 18 pakeitimas, kas už? prieš, susilaikiusiai patvirtinta 19 nebereikia, 20 kas už prieš, susilaikiusiai patvirtinta 21 kas už prieš, susilaikiusiai patvirtinta R kompromisas kas už prieš, susilaikiusiai atmesta 21 22 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Toliau nebereikia. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Na kągi, 27 pakeitimas, kas už prieš Mm, labai mažai rankų pakelta. Gal pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 27 pakeitimo, prašau. Balsuokime dėl 27. Jis toks pat kaip ir 26. 26 atsimtas, kągi patvirtintas. 24 už 21 prieš 28 nebereikia. S kompromisas, kas už prieš slaikiusiai patvirtinta. Kągi, perkime prie T kompromisais atsimtas, tai kągi 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Toliau nebereikia. U kompromisas atsimtas, kągi 33-34 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. 35 nebereikia. V Kompromisas atsimtas. Tai kągi, 36 pakeitimas kas už. Prieš susilaikiusiai patvirtinta. 37 kas už. Prieš susilaikiusiai, man rodos, atmesta. 38 kas už. Prieš susilaikiusiai atmesta. 39 kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 40 ir 41 pakeitimai kas už, prieš susilaikiusieji. Pasitikslinkime dėl 40 pakeitimo. Dėl 40. Patvirtinta. 42 nebereikia. Uh, dvigubas V kompromisinis pakeitimas, kas už, kas už, prieš susilaikiusi, rodas atmesta, 43, kas už, prieš susilaikiusi, patvirtinta, 44, kas už, atsiprašau, na, kągi, pergime apie 47, kas už prieš, susilaikiusi patvirtinta 48, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 49, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. E, Bet biudžeto pirmojo konstatumo dalis, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Budget C, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Kągi, pas, dabar balsuokime pakeistų teksto elektroniniu būdu. Balsuokime. Dar skaičiuoja sistema. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Minutėlė. Ar visi balsavote? Kągi, balsavimas baigtas. 24 už, 6, 16, 6 prieš 14 susilaikė patvirtinta. 25 už. Hansas Petris Martinas. Aš neturėjau balsavimo kortelės, taigi aš susilaikiau, sulaikysiu tuomet 15. Pone Gok, jūs taip pat rodos norit pasisakyti. Pranešėjas, prašau. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Kaip pranešėjas norėčiau pakomentuoti balsavimo rezultatą ir pasakysiu, kaip jaučiuosi. Na, esu šiek tiek nusivylęs dėl dabar pakeistos teksto versijos. Na, kai kuriuos aspektus pavyko įspręsti pasirinkant gerus kompromisus. Uh, Bet vėlgi krizė dar nesibaigė, spekuliantai užsipuola valstybės ir mums atrodo nepavyko e, pasiekti ambicingo kompromiso, kuris leistų stiprinti ekonomikos valdymą ir ekonomiką. Taigi, kolegos, galtinio balsavimo metu susilaikiau, nes e, laiko, likusi laiką iki plenarinės sesijos noriu panaudoti diskusijoms su visomis politinėmis frakcijomis ir susitikinęs, kad visi turime bendrai dėti visas pastangas tam, kad pasiektume tinkamą suderintą rezultatą. Dėkoju. Na, mes išklausime pranešėją ir šiandieną baigime e, balsamą e, geros popietės. Ačiū.